Tos sienos pagal jokį scenarių neturėtų būti. Taip, kalbant apie situaciją sienose, reikia išvengti to kontroversiško apsauginio mechanizmo susitarimo ir man atrodo, kad viskas yra gana aišku, aišku, koks yra atsakymas į šį klausimą ir būtent į tai turėtume koncentruotis. Dėkoju. Dabar žodis ponui Elmarui Brokui. Gerbiama e, tarybos atstovė vicepirmininkė Mišel Barigė, kolegos. Aš manau, kad šitos diskusijos e, e, parodo, kaip ir daugeliu mūsų sostinių, e, sostinėse esančių kolegų, kad e, pagrindinis klausimas yra neatsakytas. Mes visi liekame e, vieningi dėl vidaus rinkos integralumo ir mes turime apsaugoti, apginti ES vienybę. Buvo paminėta, kad e, siekiama e, sukurti koaliciją prieš ES. Yra tų, kurie palaiko e, Brexitą ir tie, kurie nori už pasi, pasilikti Junktinėje karalystėje. Mes turime pasiekti konstruktyvų sprendimą, nežinau, turime tokią galimybę. Dabar mes jau dviejus metus esame pavėlavę. Ir pats parlamentas yra pateikęs pasiūlymą ir Britų parlamentas E, turėtų pateikti konstruktyvų e, pasiūlymą. E, mes apie jį atitinkamai galėtume kalbėti. Taip pat jie nori turėti muitų sąjungą ir jie turėtų pateikti tokį pasiūlymą ir dauguma turėtų pasirūpinti tuo. Tai mums nebūtų problema ir galėtume tik tais papildyti, kad mes labai norėtume rasti bendrą sprendimą. Jeigu tas sprendimas bus konstruktyvus, mes galėtume atitinkamai jį aptarti. Tačiau jau baigėsi tas laikas laikas, kai reikia rodyti Britų politikams e, savo politinės e, ir partijų ambicijas, e, nes reikia tarp partijų sudaryti daugumą tam, kad Britai galėtų susitvarkyti savo namus. Toliau ponas Weidenholzeris. Kolegos, tai yra istorinis momentas, kaip žinome. Istorija visuomet mus nustebina. 14 metais, kai e, buvome išrinkti į parlamentą, niekas negaliu įsivaizduoti, kad tai bus net ir 16 metais. Kalbėjome, kaip, kokia netikėta buvo referendumo išdava. Ir e, parlamentas e, vakar priėmė sprendimą. Buvo daug neiškumo mėnesių ir dabar mes e, matome, kad toliau neaišku, kaip viskas bus ateityje. Laikas baigėsi, liko 70 dienų. Ši e, didžiulė šalis tarsi snomnambulas žengia link dugnės krašto. Ir man atrodo, kad vakarykštis balsavimas buvo kaip žadintuvo skambutis. E, e, ir e, kalbama apie tai, kad elitas dėl trumparegiškų priežasčių nukreipė šalies kursą ir kai kurios pastangos tikrai žlugo bet dabar nereikia kalbėti apie kažkokį tai neigiamą atsaką ar kerštą, reikia galvoti apie daugelio, ne keleto interesus. Eiliniai Britanijos žmoniai pirmiausiai nukentės, jeigu Brexitas bus tas griežtasis. 27 valstybės narės vieningai palaikė dėrybas ir dabar turime elgtis lankščiai tam, kad būtų galima išbristi iš aklavietės ir rasti gerus sprendimus, kurie ne net neštų didelės žalos. Socialistai ir demokratai būtent taip galvoja ir nepamirškime, kad per pastarosius 40 metų Junktinė karalystė labai didelį indėlį įnešė į mūsų bendrą projektą. Mes tikrai ilgėsimės Britanijos e, kolegų išminties žinių, bet dabar atėjo laikas išsklaidyti neiškumus dėl Junktinės karalystės norų. Ir e, galbūt Antras balsavimas galbūt galėtų pasakyti, ko žmonės nori, nes e, galbūt pradžia žmonės nežinojo, dėl ko balsavo. Mes norime kištis į vidaus politiką, bet bet koks sprendimas likti ES būtų tikrai sveikinimas. 140 kolegų e, pasirašė bendrą laišką Britanijos piliečiams šią savaitę kartu su manimi. E, Ir mes e, aiškiai norime pasakyti, jeigu norėsite išlikti, mes e, išskistomis rankomis jūs vėl priimsime. Mister, Mister Vaidenose, there is a blue card for you. Do you want? Ar galite atsakyti į klausimą pagal mėlyną kortelę? Ne, ačiū. Pone Smith. E, labas rytas. Aš tikrai labai apgailestauju ir užjaučiu, kad jūs turite dabar susitaikyti su visą tą nesąmonę. E, tačiau e, turime, ne, negalime nepastebėti, kad Junktinė karalystė elgesi vieningai ir nepaisant e, to, kad jų administracija konservatoriai vis tiek jie yra vieningi. Mes balsavome už tai, kad pasiliktume, mes norime likti savo tautų. Taut, tautų sąjungoje, šeimoje. Tačiau jūs, kolegos, turėsite dirbti su uh, e, Junkne karalystė ir turite gerti jų konstitucinę tvarką. Pozicija yra labai aiški. Gero breksito nebus, tai blogai, uh, blogos žinios Junkne karalystėje, Škotijai ir uh, vieningai Europai. Uh, Europos Sąjungai. Mano darbas nėra sušvelninti breksitą, o jį sustabdyti. Ir aš labai didžiuojuosi tuo, kad yra tiek daug Junktinės karalystės, Junktinės karalystės kolegų, kurie dirba savo partijose tam, kad padarytų prasmingą šitą procesą. Visų pirma, mums reikia daugiau laiko, atsiprašau, tačiau tokia realybė. Jeigu mes e, norime likti e, vieningi, tu, mums reikia daugiau laiko. Referendumas tai gali būti išeitis iš to proceso, tad mums reikia reikia pasiekti tam pagrindo ir e, galbūt Junktinė karalystė pagaliau pradės išgirsti ir kitus balsus. Antra, piliečiai. E, per daug žmonių E, visame Europos žemynė per daug susirūpinę šiandieną. Junktinės taut, e, karalystės piliečiai ir, jo, ir pačioje Junktinė karalystė ir už jos ribų e, susirūpinę. Ir mes turime sukurti tinkamas nuostatas ir tas nuostatas išdėstyti bendrame susitarime. Junktinės karalystės piliečiai jaučiasi proceso kaliniais, kurio negali kontroliuoti ir blogai jame jaučiasi. Mes turime įsipareigojimą savo uh, E, piliečių atžvilgių ir komisija turi užtikrinti mūsų e, teises. Ir mes turime veikti ir vieningai garantuoti šitas e, teisės. Šie du žingsniai gali padėti rasti išeidį iš šitos aklavietės. Visų pirma, mes turime patys pasitemti. Labai ačiū. Mr. Smith, there is a blue card for you. Pone Smitai, jums e, pakelta mėlynoji kortelė, ar norėtumėte ją sureaguoti? Galbūt galiu paklausti, kas ją pakėlė? Ne, ponui Kopernui nenorėčiau suteikti žodžio. Man atrodo, jis jau ir taip baigė išnaudoti visą degonį salėje. Honorevole Spinelli. Kągi, tokia atveju žodis poniai Spinelli. Pone Spinelė, dar kartą kreipiuosi į Jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Galimybė, jog nepavyks pasiekti sustarimo dėl breksito, yra reali ir tai itin pakenktų didžiojo penktadienio susitarimui. O Šiaurės Airijos piliečiai balsavo už tą susitarimą. Tačiau, kalbant apie ES piliečius Junktinėje karalystėje ir atvirkščiai, jų ateitis atrodo įtin tamsi. Jeigu nepavyks pasiekti susitarimo dėl pasitraukimo, bus pakengta jų teisėms susijusiams su laisvu judėjimu ir iš ties labai daug neužtikrintumo, daug neaiškumų kils. Tačiau dėja sudėtinga rasti sprendimą, kaip išbristi iš šios situacijos. Man atrodo, kad vyriausybė nežino, ką daro ir dėl to kenčia piliečiai. Man atrodo, kad pirmiausia reikia bent jau siekti užtikrinti, kad Britanijos piliečių teisės ES būtų apsaugotos. Labai svarbu, kad nacionalinės praktikos būtų suderintos su gerosios praktikos pavyzdžiais jų taikomais kitose valstybėse narėse, kad būtų išlaikytas laisvas judėjimas Britanijos piliečiams ES. O ES piliečiai Junktinėje karalystėje, jų yra beje 3 milijonai, taip pat gali tapti aukomis nes jie taps tarsi trečiosios šalies piliečiais ir jie nukentės nuo tos e, nedraugiškos atmosferos, e, kurią skatina taurių vyriausybė nuo pat 14 metų. Labai svarbu, kad susitarime būtų užtikrintos visos reikalingos teisės, kad būtų išvengta teisinio mm, neužtikrintumo. Manau, kad e, kalbant apie Britanijos piliečių apsauga Europos Sąjungoje. Įmanoma to pasiekti, tačiau reikia e, siekti, kad būtų susidarytas sustarimas tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos, kuriame tos teisės būtų numatytos. Man atrodo, labai svarbu Junktiniai karalystiai suteikti daugiau laiko. Dar vienas dalykas – Norėčiau itin padėkoti ponui Barnier. Buvo išjungtas e, kalbėtojas mikrofonas. Dabar žodis e, poniai Atkinson. Turiu pasakyti, kad mes šiek tiek desperatiškai atrodom šiandieną. E, taip, organizuojame šias skubotas diskusijas. Karpėdėjom, ponė. Teresa May. Norėčiau padėkoti 17,4 milijono piliečių, kurie balsavo už breksitą. Norėčiau priminti, kad mes esame didžioji Britanija. Mes nesame kažkokia, kažkoks priedas prie Europos parlamento. Ir man atrodo, kad bandoma išduoti didžiausią Junktinėje karalystėje organizuotą plebiscitą. Reikia nepamiršti, kad privalome laikytis e, savo įsitikinimų. 17,4 milijono žmonių pasakė, kad mes nusipelnome geresnės ateities, mes norime gyventi geriau. Tad e, nepamirškime e, to, kad galime prekiauti pagal pasaulio prekybos organizacijos taisyklės. Man atrodo, kad svarbu susigražinti savo šalies valdymą. Nepamirškime, už Brexitą balsavusio 17,4 milijono žmonių ir kartu mes užtikrinsime, kad Britanija vėl taptų didžia, didžiaja Britanija. Mums jūsų nereikia, mes puikiai susitvarkysime pasaulyje. Speaker, Dabar dvi minutės ponui Keli, prašau. Tikrai, mintise sukasi daug įvairiausių, um, įvairiausių pasiūlymų, galvoju apie tai, kas šiandieną buvo pasakyta. Tačiau kalbant apie vakarykščius įvykius, kad ir nuvilintis jie, tačiau tikrai buvo nuspėjami. Tačiau vienas dalykas buvo tikrai aiškus. ES e, valstybių narių e, vienybė taip pat susiduria su tam tikrais išbandymais. Vis dėlto Michaelio Barnier komanda puikiai atliko savo darbą ir jie norėtų už tai padėkoti. Uh, Dar norėčiau pono Foster e, komentarą išsakytą vakar paminėti. Tikrai nereikia to apsauginio mechanizmo, nes niekas nenori tos griežtos sienos. Taip, e, su sienomis turime tikrai liūdnos patirties ir noriu pabrėžti, kad dabartinė situacija nėra naudinga. Vyko um, tikrai įvairių krūvinų įvykių, buvo sudarytas didžiojo penktadienio sustarimas, apie kurį šiandieną taip pat buvo kalbėta. Ir dabar, kalbant apie šią situaciją, reikia, kad pasitraukimo susitarimas gerbtų tą didžiojo penktadienio sustarimą. Mums jis yra labai svarbus, reikia išlaikyti taiką, stabilumą. Taip pat norėčiau uh, kolegai Martin Anderson pasakyti vieną dalyką. Man atrodo, kad tikrai netinkamas metas dabar kalbėti apie referendumą dėl Airijos vienybės. To Airijos žmonės nenori. Taip, norėtume, kad Airija būtų vieninga, tačiau tai yra dar labiau visus kaldantis jūsų kvietimas. Didžiausias rūpestis Airijos žmonėms dabar yra e, tai, jo gali nebūti jokio susitarimo, kad Didžioji Britanija tiesiog su trenksmu iškris iš ES šeimos ir visi bijosi tokio rezultato. Tačiau labai svarbu, kad Junktinė karalystė priimtų sprendimą. Ir aš net nebejoju, kad Junktinės karalystės žmonės taip pat nenori to liūdniausio scenarijaus. Tikiuosi, kad galbūt bus sudaryta galimybė jiems dar kartą išreikšti savo nuomonę. Ir šiuo atveju protingiausia būtų pasikonsultuoti su tais žmonėmis, kurie balsavo dėl Brexito, su Britanijos žmonėmis ir dar kartą jų paklausti, ar tikrai norite to, kas dabar vyksta. Nebejoju, kad jie pasakytų ne. Ačiū. Dabar dvi minutės ponui Dans. Dėkoju. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Pradėkime nuo to proceso, kuris mus čia atvedė. Kalbant apie konservatorių partiją bei jų interesus, būtent jie atvedė mus į šią situaciją ir aš net neabejoju, kad ši vyriausybė jau priejo liepto galą. Be abejo, diskusijos pirmiausia turi vykti Junktinėje karalystėje, kad ir kokia partija būtų valdžioje, uh, E, kalbant apie breksitą, jie turės atlikti reikalingus pasirinkimus. Arba reikia atsitraukti nuo ES struktūrų, sunaikinti darbo vietas, e, gyvenimo perspektyvą sumažinti aplinkosauginius, e, aplinkosauginius standartus, arba liekate ES struktūroje, tačiau prarandate bet kokią galę, kalbant apie tas struktūras, bet kokią įtaką. Tai yra neišvengiamas pasirinkimas, kalbant apie breksitą. Suprantu, kad nei vienas iš tų pasirinkimų nėra tobulas, nei vienai šaliai ir jo labiau ne jungtiniai karalystiai, tačiau aš norėčiau šiandieną kalbėti apie viltį. E, Britanija, nepaisant to kvailo sprendimo, dabar stebi didžiausią proeuropinį už Europą pasisakantį judėjimą visoje Europos Sąjungoje. Norima, atvirai kalbėti apie tai, kodėl mes didžiuojamės tuo, e, ko pasiekėme ES. Mes ginsime laisvą judėjimą, mes ginsime tai, ką mums suteikė šios struktūros, kaip, tai, kaip jos prisidėjo prie mūsų kartos, prie būsimų kartų gyvenimo. Taip, kalbant apie, ne, apie pasitraukimą be sustarimo, daugumos taip pat nėra šiuo atveju. Tačiau Daugumos turbūt nėra jokiam e, keliui, kurio norima judėti į priekį. Svarbiausia, reikia daugiau laiko. Man atrodo, svarbu išlaikyti tą politinį pagreitį. Mums reikia jūsų paramos, reikia jūsų pagalbos, reikia jūsų draugystės šiame sudėtingame kelyje. Ačiū dabar žodis poniai Scott Keito. Vieną minutę jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vakarykštį istorinį balsavimą Vesmesterėje stebėjau kartu su kolegomis iš visos ES ir visi tikrai nerimavome dėl Brexito krizės. Tikimasi, kad bus rasta būdų, kaip galėtume likti ES, nepaisant visų tų išbandymų. Teresa May dėja nesugebėjo vadovauti šaliai, ji reagavo tik į savo partijos reikalavimus Jeremis Korbinas taip pat neįvykdė savo konstitucinės pareigos paprieštarauti breksitui ir šalis dabar atsidūrė neviltyje. Tačiau breksitas yra susijęs su uh, tuo, kad trūksta solidarumo. Itin daug jaunų Britanijos žmonių pamiršo tai, kad lygiai ES piliečiai taip pat yra mūsų bendruomenės dalis. Ir dabar visas tas procesas įtakoja jų gyvenimus, verčia į juos aukštin kojomis. Vis dėlto, man atrodo, mes turime demokratinę teisę pasakyti, ar vis dar norime to mūsų šaliai. Vesminceris tarsi sustingo, todėl, man atrodo, turėtume sprendimo teisę perduoti į mūsų piliečių rankas. Dėkoju. Minutes, Gonzales. Ponas Gonzalės Pons, dviems minutėms. Kolegos, po vakarykščio balsavimo Vesminsterį vienas dalykas yra aiškus. Bendruomenių rūmai atmetė vyriausybės pasirašytą sustarimą, bet nežino tie žmonės, ko nori. E, dauguma e, yra dėl dviejų e, dalykų sudariusi, bet nėra daugumos už kažką. Atėjo laikas Britanijos parlamentui suvokti, kokia yra tiesa. Brexitas ne Europos problema, tai yra Britanijos problema. Prašome, kad rastumėte sprendimą. Visi frakcija nori kaip galima geresnius santykius su Junktinė karalystė, bet aišku, ne bet kokią kainą. Mes e, esame draugai ir sąjungininkai, bet Britanija negali tikėtis iš mūsų, kad mes nesilaikysime savo principų dėl vienos paprastos priežasties. ES narystė nėra ekonominis sprendimas tai yra gyvas pasirinkimas. Mes esame bendrų vertybių bendryje, kuri pagrįsta įstatymo viršenybė ir su sutartimis tai nėra kažkokie e, e santykiai pagrįsti sandoris. Britanija sukūrė šią problemą ir Britanijos vyriausybė turėjo įspręsti. Mes Europos parlamentas esame pasirengę pasirašyti sutarimą, kai jis bus mums e, pateiktas, bet mes turime taip pat būti pasirengę žengti priekį ir be jo. Iki e, vakar galvojame, kad Brexitas yra reakcija Europos krizė, bet šiandieną mes žinome, kad tai buvo reakcija į nacionalinę Britanijos krizę. Vakar buvo aišku, kad nėra daugumos užbreksta su susitarimu ir yra dauguma užbreksta be susitarimo. Ir protingiausias dalykas būtų išlaikyti ramybę ir dirbti toliau. E, noriu pasakyti ponui Faražui, kuris bebūtų, e, su visa pagarba, labai atsargiai E, kalbėkite, kai kalbate apie karą. Iš tikrųjų, karas buvo ir ačiū Dievui, Britai laimėjo jį, visi pasimokė, bet galbūt ne ponas Faražas. Mr. Gonzalez Pons, there is Pone Gonzalens Pons, ponas Etridge nori pateikti Jums klausimą pagal mėlynąją kortelę. Ar e, sutinkate atsakyti? Aišku, ne. Jūs pasakėte ne? Atsiprašau. Atsiprašau, aš <laughs> turiu pasitikrinti klausą. Ponas Gonzalės Pons pasakė ne. Labai ačiū už paaiškinimą. Dabar, ponė Etheridge, jūs išeinate? Ačiū. Dviem minutėms suteikėme žodį poniai Delangė. Yes, much, and... Dėkoju, pirmininkė. Aš vakar stebėjau vykstančią diskusiją Britų parlamente. Tai yra tikrai su daug tradicijų ir istorijos daug tradicijų ir istorijos turintis parlamentas. Aš tikrai labai gerbiu e, šitą parlamentą, tačiau tikrai atrodo, kad jie nežino, ko nori, tačiau taip gražiai apie visą tai kalba. E, na, ponas Faraš panašiai kalbėjo ir netgi per šitą pusantros valandos diskusiją apie Brexitą, tai Brexitas kaip raison d'être e, jiems atrodo labai svarbus, e, tačiau jam net nesvarbu pasilikti čia, šiame, e, šioje salėje. Jis pakalbėjo, ėmė ir išėjo. E, tokia yra jo reakcija, tačiau tą ir noriu pasakyti ponui Faražui, jis nežino, ko jis nori. Jis nori kiek įmanoma sunkesnio breksito be jokio sustarimo. Vien tam, kad jo draugužiai vėliau galėtų su, sužlugdyti sveikatos apsaugą, žmonių darbo vietas ir sukurtų bankų parodymą pavojų, kuris būtų nekontroliuojamas. Klausykit. Mes klausomės diskusijos e, šiame Europos parlamente ir klausydamasi, ką aš girdžiu iš kolegų. Tai yra tai, kad atsisėskime ir pasižiūrėkime, ką mes galime suderinti, kurdami daugumą ir rasdami sprendimus. Ponas Korbinas sako, kad jis norėtų muitų sąjungos. Kodėl? Kodėl? niekas nepateikė pakeitimo bendruomenių rūmuose, kuris iš tikrųjų tai sakytų ir e, kodėl negalime pasižiūrėti, kaip toli mes galime nueiti su tuo. Muitų sąjunga būtų pats geriausias sprendimas, kuris padėtų abiems pusėms išlaikyti darbo vietas ir tai padėtų rasti e, tinkamą sprendimą. Gerbiami kolegos, mes užsiimame politiką ir čia, ir Vesminstrėje mes turime kalb... ne tik e, daryti kalbas, bet sėsti, kurti daug daugumas rasti sprendimus. Pradėkim dirbti. Ačiū. Ačiū. Kolegos, dabar spontaniški pasisakymai ir prašau visų laikytis e, vienos minutės, ne ilgiau. Ponas Kirts. Kirtsos. Dėkoju. Tikrai Britai dabar yra politinė sumaištyje, ypač kai galvame apie Airijos situaciją. Visų pirma, mes Britams turime daugiau laiko duoti, kad jie apspręstų. Antra, jeigu Brexitas bus sunk, sunkusis, tas sudėtingas variantas, tai jie turės pristenti prie pakisikeitusios rinkos sąlygų. Galiausiai mes tikrai darome rimtas klaidas, kurios, dėl kurių narių Britai nubalsavo už Brexitą. E, e, Europos Sąjungai, Junktinės karalystės reikia labai labai. Ir kiekvieną dieną man atrodo, kad tampa vis akivaizdžiau, kad ir Junktiniai karalystiai reikia Europos Sąjungos. Ačiū. Mr... Dėkoju. Ponas Lopes Aguiler. Senora prezidenta, una. Pirmininkė, e, neigiama dauguma, kuris tada iš įvairių dalykų įvedė E, Junktinė karalystė į ilgą neiškumų tunelį. Ir e, politiniai, socialiniai, teritoriniai e, kartų skirtumai išiškės mes galime kalbėti be galo apie taikomą straipsnį. Bet reikia galvoti, kaip Britanijai išbristi, iš, išėti iš to labirinto. Ir mes turėtume išreikšti paramą milijonams e, Britų, kurie drąsiai priešinosi nacionalistų ir populistų melagystėms ir demagogijai. ES turi išlaikyti ponę Barnie vienybę dėrybose ir siūsti žinę su garantijomis. Uh, kuri būtų suprantama tiems visiems piliečiams, asmenims, kurie labiausiai bijo nesaugumo, neiškumo savo gyvenimuose. Dėkuoju, pirmininkė. Przewodnicząca, panie i panowie posłowie, kryzys. Ponas ir ponai, ponas Jurek, Europos demokratijos krizė e, m, akivaizdi ir šiame parlamente. Mes ištisai kalbame apie pluralizmą. Kai kolegos nori užduoti klausimą, jie išgirsta, kad ne, neatsakysime į tą klausimą. Taigi nėra pokalbio. Tačiau e, mes esame labai nedidelė kolegija ir Europa žiūri į mus. Krize, kurią mes matome, vyksta visur ir Vokietijoje taip pat. E, tikrai rekordiškai žemi e, balsavimai ir e, labai mažai paramos pagrindinėms dviems partijoms. Ir E, Suomijoje, e, nepaisant, Prancūzijoje, nepaisant to, kad visa Europa žavisi prezidentu, tiek daug nepasitenkinimo ir demonstracijų gatvėse. Iš tikrųjų, jeigu mes norime apsaugoti Europos bendradarbiavimą ir jeigu mes norime, kad Europa bendradarbiautų, pats laikas pakeisti savo politiką, nes būtent ta politika um, kėlė grėsmę Britams. Ir kuo greičiau mes e, turėsime Europos e, e, kariuomenę ir bendrą valiutą visur, tuo geriau. Ponas Džordžiau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man atrodo, Europos parlamentas e, tikrai aiškiai išsakė savo poziciją, leido ją e, sužinoti ir Junktinės karalystės parlamentui. Ir šis rezultatas, kurį matome po vakarykščio balsavimo, nėra vien tik e, Didžiosios Britanijos vyriausybės pralaimėjimas. Man atrodo, tai yra apskritai politinių galių pralaimėjimas besitėsiantis jau ne vienerius metus, kalbant apie konservatorių valdžią. Tačiau pirmiausia, turime paminėti tą vardą e, to žmogaus, kuris yra kaltininkas dėl tos situacijos, kurioje dabar atsidūrėme. Davidas Cameronas. Juk e, nereikėjo žaisti tokių žaidimų, mes nesame kažkokie lošėjai. Ir tas referendumas, e, kuris buvo organizuotas, pirmiausia, nuo to reikėjo pradėti. Reikėjo elgtis atsargiai, reikėjo suvokti, kad sprendimai darys įtaką žmonių gyvenimams ne vienerius metus, netgi dešimtmečius. Pone pirmininkė, ponas Peterle, iš, atsitiko labai daug neigiamų dalykų, kurie kenkia visai ES ir Junktiniai karalystiai. Ir aš visiškai pritariu e, Jums, kad Britų rinkėjai e, padarė klaidą ir jie buvo penimi pasakomis ir melais. Ir, uh, Uh, jie uh, rėmėsi populistais ir melagiais. Ir uh, visi žinome, ką reiškia susitarimas Britams, taip pat ką reiškia pasilikimas ES. Mes turime tokį scenarių, nebus susitarimo arba pasilikimas ES. Ir patys žmonės turi nuspręsti. Daugelis verslininkų traukiasi iš Junktinės karalystės ir daugelis Britų piliečių siekia pilietybės ES valstybėse narėse. Dėkuoju. Je voulais répondre à M. Kamal, mais il est parti, le leader des conservateurs britanniques au sein de ce parti. Norėčiau sureaguoti į pono Kamalio pasisakymą, tačiau panašu, kad jis e, išėjo iš salės. Man atrodo, kad neretai ponas Faražas ar jo kolegos tiesiog taip pat e, tiesiog nori pademonstruoti kažkokį tai šau, o po to pasitraukia ir nesiklauso reakcijų jų komentarus. Pirmiausia, norėčiau pagirti pono Barnier ir jo komandos darbą. 600 puslapių susitarimas, man atrodo, tikrai yra geriausias įmanomas kompromisas, tačiau problemų kyla štai dėl ko. Perfuzijos Margaret Thatcher E, galima pasakyti, kad tiesiog alternatyvų nebuvo, mes nesame kalti tiesiog, tik tokie variantai yra įmanomi. Taip, e, galbūt tam tikrų terminų pratesimas būtų naudingas, tačiau reikia elgtis protingai, reikia nepamiršti, kad esame atsakingi už žmonės, už ekonomikas ir reikia logiškai ir protingai galvoti apie tą pastraukimą. Pirmininkė, Panas Tarbela, mes žinome, kad dabartinis sprendimas, kurį turime prieš save, uh, E, nepasiteisino ir kad breksitas e, bus katastrofinis, jeigu nebus įspręstos visos su to susijusios problemos. Ir dabar belieka tik tais klausti tautos. E, mes jų jau klausėme, galime pasakyti, tai būtų demokratinė antrinė paklausa. Ne, tai būtų demokratinis tautos paklausimas dar kartą dėl to, kad jie buvo klaidinami. Ar E, jie norėtų, e, reikia klausti, ar jie norėtų e, sudaryti sutarimą su Europos parlamentu, komisija ir taryba. Mes turime dėrėtis kitaip nei kaip iki šiol. Visi čia buvę, buvę girdėjo, kas vyksta, tačiau visi sakė, kad reikia nubausti Junktinę karalystę, reikia kitaip vykdyti dėrybas. Dėkuoju, ponas Flanagan. Uh, the first thing that needs to be said and it isn't often i agree with uh, mep kelly Pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti ir norėčiau pritarti uh, ponui Kelly dėl tos griežtos sienos Airijoje. Na, įdomu, kur buvo Arlin Foster, kai ta griežtoji siena tiesą pasakius egzistavo, galbūt ji tiesiogiai to ir nematė, ji nebuvo sustabdyta prie tos sienos, tačiau ji yra egzistavusi praeitėje. Akivaizdu, kad reikia pratesti 50 straipsnį Ir e, tas žaidimas, kurį žaidžiame dabar, man atrodo, veda į visišką pražūtį. ES turi aiškiai įvardinti, kaip padės Airijos ekonomikai ir ypač mūsų ūkininkams. Girdėjau Gonzalės Pons pasisakymą, kad tai nėra Europos problema. Tačiau galima sakyti taip, kad ne ES įtakoja e, šiandieninius rūpešius, tačiau tai yra mūsų problema. Mes E, Airijos Respubliką esame ES nariais ir tai kelia mums didžiulių problemų. Tad sakyti, kad tai nėra europinė problema, yra visiškai neteisinga. Reikėtų pakeisti tokį požiūrį. O panui Barnier dar norėčiau kai ką pasakyti. Jaudinausi dėl e, to, kaip jums seksis, tačiau tikrai puikiai išsilaikėte, išlaikėte uh, tikrai šviesę ir ramę poziciją. Ačiū. Dabar žodis ponui Hokmark. Pone pirmininkė, dėl UKIP kolegų norėčiau kai ką pasakyti. Kaip suprantu, jie Vesminsterėje neturi mm, nei vienos vietos, nei, nei vienas jų atstovas nebuvo išrinktas Britanijos piliečių atstovauti jos Vesminsterėje, tad jie nepriima jokių sprendimų dėl Junktinės karalystės ateities. Ir turbūt tai yra gana logiška, tačiau ponas Faražas ir visi kiti turėtų būti dėkingi ES, nes be ES apskritai nebūtumėte matomi pasaulyje. Dar viena pastaba dėl Britanijos atstovų ir dėl tų žmonių, kurie Vestminsteryje sprendžia šios klausimus. Jeigu norite pratesimo, jeigu norite laiko viską apsvarstyti, jeigu norite sugrįžti į Europos Sąjungą, manau, kad reikėtų pasakyti, kad mes jūsų laukiame. Dabar ponia Grapinė, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta šiandieną. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir E, dauguma e, parlamento narių nori, kad Britanija išliktų Europos Sąjungoje. Aš žiaugiuosi tuo, bet e, problema yra didžioji Britanija. Ji turi apsispręsti. Aš kaip ES pilietė su susirūpinimu stebiu, kas vyksta Britanijoje. Taip pat man neramu dėl busimų priekybos santykių mes turime tęsti darybas, tačiau didžioji E, Britanija e, turi atsižvelgti į žmonių valią. Daug žmonių nori likti Europos Sąjungoje. Ir e, taip pat žinome, kad daug yra neteisingos informacijos apie tai, kaip viskas vyksta. Aš pati mačiau informaciją, kad e, buvo sakoma, kad jeigu Junktinė karalystė pastrauks, mes turėsime mokėti pensijas Britanijos piliečiams. Dabar suteiksiu žodį vicepirmininkui Timomans. Dėkoju. E, be Britų atsparumo jų e, tamsiausia e, pasipriešinimo tamsiausią valandą mes nesėdėtume čia. Mano šal, šalis labai susijusi su E, Europos Sąjunga ir ta sąsaja visiškai nes, nesulaužoma. Ir e, mes bet kokiu atveju apibrėšime savo e, bendrą likimą. Man labai baisu, pama, skausminga matyti tokią susiskaldžią jungtinę karalystę. Brexitas paralyžiuoja Britų visuomenę. Ir aš ir toliau liksiu visiškai dėkingas ne tik už mūsų vidinę e, laisvę, bet ir už tai, ką mūsų mokytojai išmokė e, mokėti Britų, e, mylėti Britų literatūrą, meną, kalbą. Ir tai nepasikeis, kas be atsitiktų. Tačiau noriu pasakyti vieną dalyką labai labai aiškiai reaguodamas į tai, ką sakė ponas Kamalas ir ponas Faraž. Aš komisijoje nebuvau susidūręs su Mišel. Mišel Barnie ar 27 nei iš vieno, nei iš Barnie, nei iš 27 valstybių narių nepatyriau tokio požiūrio, kad kas nors norėtų nubausti Junktinę karalystę už tai, jog jie išeina iš ES. Per dėrybas per visada matėme visų e, sostinių Europos komisijos poziciją, kad kiek įmanoma šiame procese šitas procesas būtų mažiau žalingas. Tačiau nesudarykime iliuzijos, kad šitas procesas gali būti e, be žalos nes Brexitas padarys žalos ir Junktinė karalystė Europos Sąjungai. Ir mūsų kolektyvinė atsakomybė yra apriboti tą žalą kiek įmanoma labiau. Kas atsitiks per ateinančias savaitės, mėnesius, metus? Britai turės nuspręsti. Visų pirma, mes uh, turime apsispręsti, kad būtent bent, ir bendruomenių rūmai pirmiausia apie tai turės diskutuoti. Mes turėsime uh, bet kokiu atveju e, turėti santykius su e, Junktinė karalystė. Ir Be abejo, aš labai norėčiau, kad karalystė liktų ES, aš to neslėpsiu, tačiau ne e, nuo mūsų tai priklauso, tai nusprendžia Britų politikai. Vieną dalyką labai aiškiai norėčiau paminėti, ponas Kamalas kalbėjo apie antrą rinką ir kitus ES gėrius. E, Sąžininkai pasakysiu, negalima pasakyti, aš išeisiu iš ES, bet pasimsiu viską, kas man patinka. Nesvarbu, ką taip be padarytų ES. Manau, kad mes kaip Europos politikai, kaip valstybės narės ir institucijos esame įpareigoti užtikrinti esminius elementus, e, kurie yra ES dalis. Ir tarp jų yra keturių e, laisvių nedalomumas, kaip ir bendrosios rinkos nedalomumas. Ir tai dėl to nesiderama kas man taip pat kelia didžiulę nuostabą, kad a, e, ponas Faraž. Faraž e, turi tokį hipersapną, nepriklausomybę, tačiau e, jis visiškai nepaiso pagrindinio svarbo, svarbaus elemento, tai yra taiko susitarimo, e, didžiojo penktadienio susitarimo. Europos komisija yra visiškai akivaizdu, kad mes kolektyviai esame atsakingi kaip europiečiai, siekdami užtikrinti, kad taika išliktų Airijos saloje. Ir E, mūsų analizė rodo, kad tam, kad tai būtų taika, labai svarbu, jog Airija neturėtų fizinių sienų, todėl mums reikia sarginio mechanizmo, dėl to dėrėtis neįmanoma. E, negal, tai nekvesionuojamas ne, ne klausimas, todėl E, labai svarbu, kad mes būtume taip europietiškai solidarūs, kad nei vienas iš 27 e, sostinių neišmestų airijos už borto. Tačiau e, taip siaubingai keista, kad tie parlamentarai Westminsteryje nemato vertės didžiojo penktadienio susitarime ir jie paaukos taiką Airijoje. Aš jau nekalbu apie prarastas darbo vietas, investicijų galimybės ir visa kita. Ir aš per šitą kampaniją, ehm, manau, reikėjo būti sąžiningiams, reikėjo pasakyti, kad mes to taip norime, kad muziškai nesvarbu, kad jūs prarasite savo darbo vietas, investicijas. Ir uh, E, nebus sveik, tinkamos sveikatos apsaugos, kad e, bus, bus dobėti keliai ir taip toliau. Mums, to ne, mums tai neįdomu, nesvarbu, kokios bebūtų pasiekmes, tai būtų buvusi sąžininga Brexito kampanija. Bet kokiu atveju mes lauksime Westminsterio sprendimų ir sąžiningai tęsime savo projektą. Mes e, sąžiningai norime kiek įmanoma mažiau žalos, nepriklausomai nuo to, ką mes turėsime patirti. Kamalas minėjo. You can't always get what you want, but if you try, sometimes you might get what you need. Thank you. Išjungiau. Minėjo Eagles grupę ir Rolling Stones ir nepamirškime, kad kartais tam, kad gautum, ką nori, turi kai ką paukoti. One would, one would like Na, galbūt perėsime prie dainavimo, jeigu jau minime tas muzikinės grupės, galbūt nuotaika šiek tiek prašviesėtų. Dabar žodis tarybos atstoviai poniai Čijot. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Taip, tikrai reikia viltis, kad tas parlamentinis procesas Junktinėje karalystėje padės pasiekti tokio rezultato, kuris užtikrintų tvarkingą pasitraukimą natūralu, kad mes kuo labiau turime palaikyti tą procesą. Ir jeigu tas pozityvus scenarius įgautų e, realią formą, reikia užtikrinti, kad sustarimas pasiektas e, lapkričio 25 dieną e, taptų tik pirmoji žingsniu labai ilgame procese. Reikės užtikrinti pasitraukimo sustarimo įgyvendinimą, reikės atidžiai viską stebėti ir užtikrinti, kad tas sustarimas pasitarnautų verslo ir piliečių interesams. Natūralu, kad tie būsimi santykiai nebus lengvi. Todėl kliaujamės ir jūsų bendradarbiavimu visame šio proceso, visose šio, šio proceso etapuose. Tad ačiū, ačiū Jums už Jūsų teigiamus e, nusiteikimus. Dėkoju, šios diskusijos baigtos. buenos días. Labą dieną, gerbiamas Ispanijos ministrė pirmininkė, ačiū, kad sutikote priimti Europos parlamento kvietimą e, atvykti pakalbėti su mumis, Europos parlamento nariais, apie Ispanijos požiūrį į Europos Sąjungą. Šiandieną politinių požiūrių yra labai svarbi diena dėl to, kad sutarėme su Brexito problema tačiau taip pat mums svarbu yra kalbėti apie ES svarbiausias problemas ir iššūkius - imigraciją. Europos parlamentas pasisakė už Dublino reformą balsavimo metu. Mes prašėme tarybos valstybių narių pritarti mūsų pasiūlymui tam, kad būtų galima baigti diskusijas, kurios jau labai seniai e, trunka apie e, pabėgėlius ir jų perkelimą. Taip pat e, biudžeto problema egzistuoja. Europos parlamentas prašo daugiau investicijų e, nuo 1,1 pakelti iki 1,3 procentų BNP. Norime kad atsiras daugiau lėšų, bet neprašyti jų iš valstybių narių, reikia galvoti apie nuosavus išteklius. Ir diskusijos yra atviros. Taip pat e, e, diskusijas parlamentas pasiūlė apie Europos ateitį, apie Europos e, parlamentą. Ir mums labai svarbu ginti parlamento poziciją, nes tai yra demokratijos Europos širdis. Jau 40 metų dirbame ir 40-osios metinės e, Europos parlamento e, rinkimų bus minimos taip pat reikia paminėti 40-metį Ispanijos narystės. Aš labai norėčiau e, pasveikinti poną Borelį, pas mus atvykusi Ispanijos užsienio reikalų ministrą, kuris taip pat buvo mūsų parlamento narys ir pirmininkas Europos parlamento. Dėkui, kad vėl atvykote. Gerbiamas ministrė pirmininkė, dėkui, kad atvykote ir dabar norėčiau suteikti Jums žodį. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiamas Europos komisijos vicepirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai deputatai. Man iš tikrųjų tenka didžiulė garbė kreiptis jūs visus ir pristatyti Ispanijos viziją šiuose jaudinančiose diskusijose apie ES ateitį. Sakau jaudinančiose, nes remiuosi savo patirtimi. 85 metais, kai Ispanija pasirašė stojimo aktą į Europos ekonominę bendryją, man buvo 13 metų ir nežiūrint to, kiek laiko praėjo, aš puikiai prisimenu tą dieną. Prisimenu emocijas, kurias jautė tie, kurie dešimtmečius kentėjo dėl to, kad nėra demokratijos mano valstybė ir laisvė Ispanijoje, mano šalyje. Prisimenu visą kartą ispanų savo tėvus, vyrus ir moteris, kuriems Europą. Europa daugybę diktatūros metų reiškė e, laisvę, teisinę valstybę, pažangą ir sanglaudą. Tuo metu metu e, Ispanijai reiškia narystė daug dalykų. Pirmiausia, kad negryšime atgal ir kad galiausiai mes e, pasiekime tai, ką e, su savo istorija, kad niekada daugiau niekas nebegniauš mūsų šalyje demokratijos. Nuo to laiko ištisos kartos ispanų, įskaitant mano kartą, matė, kaip vidinės sienos Europos Sąjungoje tapo istorijos relikvijomis ir, ir kad e, atsirado solidarūs ryšiai su e, šalimis, kurios buvo nutolusios vienos nuo kitų ir mes sustikome teisinį aiškumą, pagarbą e, teisiniai valstybei, išmokom palaikyti toleranciją, būti tolerančiai, palaikyti dialogą, pasakom už feminizmą, vienodas galimybės, brolybę ir sambuvį. Ir aš galiu pasakyti, kad esu tikrai aistringas europietis europietis ir labai didžiuojasi tuo, kam atstovauja. E, tai, e, Europa, ypač dabar, kai e, daug kas naudojasi antieuropietiškomis kalbomis, kaip kozirių rinkimuose. Dėkui, pirmininkė Tajanė, už tai, kad sutikite man galimybę kreiptis į šį parlamentą. Norėčiau pasakyti, kad dabar, kai mes minėsime pirmųjų Europos parlamento rinkimų 40-metį, galiu pasisakyti ir kalbėti apie tai, kokias demokratinės vertybės mums reiškia ES. Pirmiausiai norėčiau, e, aišku, paminėti vakarykštį balsavimą Britanijos parlamente. E, aišku, kaip e, valstybės narės vyriausybės vadovas gerbiu šį sprendimą, tačiau norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl to, kad atmestas susitarimas su ES, dėl kurio dėrėjomės daugiau negu pusantrų metų. Ir norėčiau e, taip pat išreikšti pagarbą ir dėkingumą pagrindiniam darybininkui Mišeliui Barnie, kuris e, prisidėjo prie 27 valstybių narių vienybės darybose. E, kaip sakiau, pusantrų metų buvo deramas dėl šio susitarimo ir aš manau, kad tai geriausias įmanomas susitarimas, kuris geriausiai apsaugotų Junktinės karalystės interesus, taip pat visų valstybės narių, taip pat Europos visuomenės interesus. Tai yra išeitis, kuri apsaugotų ne tik tik piliečių teisės, bet taip pat ir pagrindinių ekonomikos veikėjų teisės. Ir tai, e, nu, aišku, sutarimas, kuriame yra visa eilė e, konsensuso dalykų, kuris užtikrintų sklandų pastraukimą. Ir reikia tikėtis, kad e, Britanijos vyriausybė priims sprendimus dėl tolimesnių žingsnių ir mes kaip valstybės narės, kaip bendrijos institucijos dirbame savo darbą, e, kalbu apie valstybės narės, taip pat apie Europos komisiją, mes dirbsime, kad sumažinsime neigiamą poveikį pastraukimo be susitarimo, jeigu tai bus. Aš e, visuomet e, tiek Ispanijos parlamente, tiek įvairiose konferencijose, interviu žiniasos priemonėms esu sakęs, kad e, Brexitas yra apmaudus dalykas tiek Britanijos žmonėms, tiek visai Europos Sąjungoje. Niekas nelaimės, visi pralaimėsime, įskaitant e, Britus ir ypač tie, kuriems reikia jų visuomenės, e, vyriausybės paramos, kurie yra labiausiai pažeidžiami, bet mes turime e, gerbti šį sprendimą ir aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė išlaikys kaip galima glaudesnius santykius su ES ir da, aiškus sprendimas yra jų, tačiau mūsų principai yra aiškus e, - vidaus rinkos vientisumas, keturių laisvių visiškas taikymas ir ES sprendimo autonomiškumas. Ir e, mes visuomet palaikysime šiuos tris elementus. Gerbiami parlamento nariai, aš norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kad reikia sutelkti Europą. Norėčiau pakalbėti su jumis apie tai, kad reikia suteikti naują legitimumą Europai, nes iškilo nauji iššūkiai. Taip pat reikia atsiremti prieš tuos, kurie nori sugriauti Europą iš vidaus ir iš išorės. Yra daug veikėjų, kurie nori, kad ES žlugtų. Kaip socialdemokratų šeimos E, atstovas, vyriausybės atstovas, aš tikriausiai tikitės kalbėsiu apie socialinę Europą, Europą, kuris saugo ir aš e, kalbėsiu apie tai, bet taip pat reikia kalbėti apie įsitikinimų Europą. Ir aš noriu dėl to pasakyti, kad reikia priartinti Europą prie piliečių. Jūs, e, jeigu paklausite, kokia yra svarbiausia mintis, tai yra platus raginimas ir galiu trumpai jį apibrėžti. E, kad Europa mus gintų, dabar reikia mums ginti Europą. Tai reiškia, kad reikia sukurti tokią Europą, kuri apsaugotų labiausiai pažeidžiamus žmonės. Reikia e, kurti Europą, kuri suteiktų galimybės jauniems žmonėms, taip pat tiems, kurie ilgai neranda e, darbo, e, kurie nėra 60-mečiai, bet, pavyzdžiui, kuriems yra 45 metai, kaip mano šalyje, ir kurie ilgai neranda e, darbo, turėtų sustiprinti galimybės verslininkams, pramoniai, ES taip pat sustiprinti aiškumą, nes dabar daug yra neiškumo darbo rinkose, taip pat reikia užtikrinti saugumą piliečių, apginti piliečius ir e, taikyti priemonės, kurios daro ES pasaulinė veikėja. Reikia e, stiprinti mūsų vertybės ir idealus. Ginti Europą reikia e, sustiprinti mūsų įsipareigojimus, gyventi Paryžiaus susitarimus, kovant su klimato kaita, taip pat baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Reikia kad Europa susitaikytų su piliečiais, kad būtų gerbo visuomenės pavyzdys, kad baigtų kurti ekonominę pinigų e, sistemą. Ir tokiu būdu mes e, užtikrinsime garantijas ateinantiems dešimtmetėms. Dabar nėra e, laiko dvėjoti mūsų priešams noriu pasakyti, kad mūsų įsitikinimas, mūsų ryštas įveiks autoritarizmą, e, kai kas e, vadovaujasi tam tikrą retoriką, e, kalbama apie tam tikrą atskirimą ir naudoja savo melagingus metodus, bet mes turime ryštingai veikti ir pademonstruoti, kas mūsų nuomonė yra Europa. Ir mes turime kovoti šį mūšį idėjų srityje E, žinome, kad e, visose nacionaliniuose parlamentuose vyksta atitinkamos diskusijos. Mes turime kalbėti apie pažangą. Mes visi žinome, kad ateitis niekada nebuvo užkariauta žengiant atgal ir neturėtume mes nusigręžti nuo Europos modelio gynimo nei e, kiek. Mes e, turime suvokti, kad Europa e, gina mus visus ir mes e, turime įtraukti į tas diskusijas visus visus e, ir ginti Europą, kalbu apie nacionalinius parlamentus, ES institucijas, pilietinę visuomenę. Taip pat noriu visiems pasakyti, kad Europa nei buvo, nei yra E, grėsmė mūsų valstybių, mūsų šalių įvairoviai, mūsų kultūrų įvairoviai. Europa yra visiškai priešingas dalykas, ji sustiprina, o ne menkina tapatybę. Nesi mažiau e, ispanas, jeigu esi ES pilietis. Ir Europa nėra tik geografinė apibrieštis, tai yra vertybių bendruomenė ir e, vertybė laisvė, lygybė, brolybė, kuri buvo Prancūzijos revoliucijos metu jau išsakyta. Šios vertybės yra būdingos atviroms, optimistiškoms visuomenėms, toms, kurios taiko novatoviškas priemonės kūrė ir kurios nėra niekada niekam grėsmė, kurios tos visuomenės e, sieja konkurenciją su uh, vystimosi ir uh, užtikrina tam tikras socialinės garantijas. Mes e, turime taip pat e, siekti visi bendrai gyventinti darbo tarkė 2030, siekti darnaus vystimosi tikslų ir taip pat užtikrinti globalų socialinį susitarimą. Ir taip pat mes turime kalbėti apie socialinius dalykus globalizacijos kontekste. Žinome, kad visame kontinente, kaimuose, miestuose tai žmonėms yra labai aktualu. Žinome, kad atsiranda tam tikri paradoksai. Globalizacija perskaišto turtą visoje planetoje ir sumažina neligybę, bet kita vertus atsiranda neligybės net ir mūsų visuomenėse. Jeigu mes gerai pagalvosime, tai ant antieuropiečiai e, ir kalba apie tą e, reiškinį, bet globalizacija nėra kažkokia gaivalinė nelaimė ir e, mes turime priemonių kovoti su neigiamomis pasiekmėmis. Reikia sukurti šaknis ir sparnus, tai yra pasinaudoti šaknimis ir sparnais, kurie atsirado. Šaknis tai yra apsauga o sparnai yra galios suteikiamos mums e, naudotis galimybėmis globaliam pasaulyje ir klestėti. Gerbiami deputatai, matome, kad vyksta didžiuliai pokyčiai. 26 gegužės prasidės naujas Europos ciklas ir mes turėsime galvoti apie tai, kaip suvaldyti globalizaciją, kad užtikrintume Europos socialinio modelio įgyvenimą. Turime sustiprinti taip pat Europos ekonominę ir pinigų sąjungą, turime e, kurti toliau politinę socialinę